So, dear colleagues, welcome. Mėly kolegos, sveiki mūsų posėdį. E, trumpas pranešimas, nedidelis darbos varkės pakeitimas. Kalbėsime 2013-36 direktyvos pakeitimą apie E, po to, kai ji buvo peržiūrėta juristų lingvistų, e, keitimas pateiktas gruodžio 7 dieną pagal darbo tvarkos taisyklių 231 taisyklė, kadangi nebuvo jokių prieštaravimų iš komiteto, tai pakeikta direktyva bus pateikta parlamentui, ji bus paskelbta per kitą plenarinį posėdį, greičiausiai dar gruodžio mėnesį dabar, ir bus traktuojama kaip patvirtinta, nebent kokia nors e, frakcija arba bent jau 40 narių pareikalautų, kad būtų teikiamas e, pataisimas balsavimui. Dabar pername prie ekonominio dialogo, pasikeitimas nuomonėmis uh, apie uh, biudžeto planus su komisijos nariu Dambrovskiu, nariais Dambrovskiu ir Moskovičiai. Tiesą sakant, mes vėluojam šiek tiek, todėl aš netelsdamas suteiksiu žodį uh, Moskovičiai E, Dombrovskijui. Ačiū pirmininkė, gerai nariai. Džiaugiuosi šią progą aptarti komisijos nuomonę dėl 17 metų biudžeto planų projektų Eurozonos valstybės narėse. Nuo šios priemonės atsiradimo 13 metais ji tapo vienas svarbiausių Europos ekonominės valdysenos priemonių ir padėjo stiprinti koordinavimą eurozonoje. Tai yra proga ir prievalė komisijai pateikti nuomonę apie biudžeto planų projektus kiekvienos valstybės narės. Ir tai tampa nesame biudžeto proceso e, elementu. Tai taip pat nesame parlamentai gali sužinoti daugiau apie kitų eurozonos valstybių narių biudžeto situaciją ir politiką. Tai taip pat padeda valstybėms narėms įvertinti savo, vertinti savo fiskalinius pokyčius kaip bendro e, rūpešio elementą. 5 gruodžio Eurogrupė aptarė nuomonės ir paskelbė pareiškimą, kuris atitiko iš esmės komisijos nuomonę ir analizės dėl visinarių biudžeto planų projektų. Aš pristačiau bendrą ekonominį kontekstą jau per ankstesnį klausimą, todėl aš Dar kartą paminėsiu kai kurios svarbiausius aspektus. Mes vis dar turime kuklų ekonomikos atsigavimą, tačiau yra pozityvių ženklų. Visos valstybės narės kitais metais turėtų užregistruoti augimą. Darbo vietų kūrimas stiprėja. Iš tiesų, šiemet jis turėtų būti didžiausias mm, nuo krizės pradžios. Tuo pat metu šis atsigavimas yra strapus, yra politinių netikrumų, menkas ekonomikos augimas, menka pasaulinė prekyba, daug įvairiausių iššūkių, nedarbas vis dar didelis, yra dideli neligumai augimo ir pajamų tarp įvairių šalių ir skolos lygis tiek viešos, tiek privačios kai kuriuose šalise yra didelis finansinis sektorius, e, turi daug e, blogų paskolų kai kuriuose valstybės narėse ir tai stabdo augimą. Tik tokiame kontekste komisija vertina, ar biudžeto planų projektai atitinka bendrai sutartas fiskalinės taisyklės ir uh, pateikė e, bendros biudžeto situacijos vertinimą ir bendrą prognozę eurozonai. Tik į koks vaizdas matomas eurozonoje pagal tuos planus. Visų pirma, reikia pastebėti, kad bendras deficitas eurozonoje toliau mažės ir pasieks pusantro procento BVP 17 metais. Palyginti su 1,8 procentais BVP šiemet ir 2 procentais procentais 15 metais. Taip pat vidutinė viešoji skola pamažu mažėja, pika pasiekė 14 metais, dabar skolos ir BVP santykis pamažu mažėja ir turėtų sudaryti apie 90 procentų. Taip pat verta pastebėti, kad kitais metais tik viena eurozonos valstybė narės kurios deficitas bus daugiau kaip 3 procentai BVP. Tai visos e, taiso deficito situaciją. Jeigu vertinsime valstybių narių planus, tai matome bendras e, fiskalinis, bendra fiskalinė pozicija būtų apskritai neutrali 17 metais. Ir kaip žinome, komisija savo komunikate pasiūlė šiek tiek ekspansinę taikyti fiskalinę poziciją. Verta pastebėti, kad situacija yra santykinai ypatinga, kuomet fiskalinės politikos poveikis yra galingesnis per fiskalinius multiplikatorius ir mes esame E, labai ekspansyvios pinigų politikos kontekste. Ir mes nesiūlome, kad eurozona turėtų pradėti e, fiskalinės korekcijas taikyti. Mes manome, kad yra valstybė narių, kurios turi fiskalinės erdvės ir yra tokių, kurios tokios neturi erdvės ir kolektyvinis požiūris būtų tinkamiausias. Taip pat reikia pastebėti, kad yra erdvės ir poreikia gerinti viešųjų finansų kokybę, ir geriau išleisti, geriau surinkti pajamas, privatizuoti ir investuoti ir stiprinti tvarumą per ilgesnį laikotarpį. Na, kai dėl fiskalinės politikos mes manome, kad fiskalinė politika turi būti diferencijuojama skirtingų valstybių narių ir taikoma gerbiant stabilumo ir augimo paktą. Tai reiškia, kad valstybės, kurios turi didelę skolą, turi e, spręsti tvarumo e, problemas. Ir, kaip žinome, reikia panaudoti lankstumo sąlygas. Rusijos narės, kurioms taikomas perviršinio deficito e, procedūra ir kitos, turi dėti didesnės fiskalinės pastangas. Taip pat yra valstybių narių, kurios turi pakankamai erdvės manevrui ir e, joms reikia daugiau investuoti, kad užtikrintų solidų augimą. Investicijos pirmiausia padėtų joms spręsti konkrečius iššūkius, o pat metu tai būtų naudinga ir kitų valstybių, eurozonos valstybėms. Todėl jos turėtų vykdyti labiau ekspansinę fiskalinę politiką, ypač skatinamas investicijas. Pieras daugiau pakalbės apie konkrečius šalių vertinimus. Ačiū. Bien, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, e, ponios ir ponai, kad mus pasikvietėte ir jau ketvirtą kartą turim galimybę kalbėti apie šį darbą. E, po to, kai buvo pristatytas dviejų dokumentų paketas, aš suprantu, kad šis keitimas nuomonėmis yra labai svarbus, nes toks dialogas yra nepaprastai svarbus įtraukiant Europos parlamentą į ekonomikos ir eurozonos valdymo valdyseną ir užtikrinant proceso skaidrumą. Yra pateikta labai daug komisijos dokumentų, kurie buvo paskelbti lapkričio 16 dieną ir tai yra vardinta kaip 2017 metų rudens paketas ir yra nemažai e, pateikta pozityvaus orientavimo biudžetinėje politikoje e, gairių. Tai yra specialus e, komunikatas Yra 18 pateikta nuomonė apie biudžetinę, pagal biudžetinį planą Graikija yra išskirta, nes jie yra pritaikyta kitokia procedūra. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Ispanija ir Lietuva gavo nepakeistus biudžeto politikos planus, nes kai mes teikėme savo planus, ten keitėsi vyriausybės ir uh, E, todėl atitinkamai pagal stabilumo ir augimo paktą šios dvi valstybės narės savo biudžeto planus atnaujintus gaus, kai tik naujos vyriausybės gaus visus įgaliojimus. Ispanija, tiesą sakant, jau penktadienį tą gavo. Du komunikatai yra pateikti apie veiksmus, kurių ėmėsi Ispanija ir Portugalija dėl e, per didelio deficito. Europos komisija padarė išvadą, kad Ispanijos ir Portugalijos atveju yra pritaiktos būtinos biudžetinės priemonės. Ir 2017 e, metais tas jau bus padaryta ir dabar jau e, nebereikia suspenduoti struktūrinių ir investicinių fondų taikymo. Komisija siūlė anksčiau e, tą padaryti, tačiau parlamentas tam nepritarė. 2017 e, m. rudens paketo pagrindiniai e, faktai yra tokie. Visų pirma, kaip sakė Valdis, pirmą kartą Europos komisija apibrėžė biudžetinės politikos gairės eurozonai. Tai yra labai svarbu mūsų ekonominiai ir pinigų sąjungai. Kalbant apie atskiras valstybės narės, tikslai būtų tokie. E, kalbant apie biudžeto, tos valstybės, kurios turi biudžeto maržą, turėtų išleisti ir daugiau investuoti. E, E, o tos valstybės, kurios sunkiai gyvena savo įsipareigojimus, turėtų daugiau dėmesio skirti biudžetinių įsipareigojimų įgyvendinimui. E, būtent 18 nuomonių, kurias aš paminėjau, yra kalba apie kiekvienos valstybės padėtį ir kiekviena valstybė turi atsižvelgti į savo galimybės pagal stabilumo ir augimo pakto. Europos komisija supranta, kad uh, E, turi būti e, laikomasi visų reikalingų taisyklių ir e, pasinaudoti numatomomis lankstumo priemonėmis. Valstybėms narėms, kurių def, nominalus deficitas yra mažesnis negu 3 procentai, e, e, turi Tai iškyla tam tikro e, nukrypimo rizika ir apie tai yra kalbama pataskaitose. Ta valstybėse narėse, kurių nominalus deficitas yra didesnis negu 3 procentai, e, turėtų e, būti numatyta netitikimo grėsmė didesnė ir turėtų būti imamas aiškesnių priemonių, kad būtų grįžtama prie 3 procentų ribos. Suprantame, kad būtina, kad valstybės narės taikytų reikalingas priemonės, e, užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Dėl kriterijų, kuriuos aš norėčiau išvardinti, e, valstybės narės, e, kurios yra įtrauktos į prevencinį dosiją, E, tarp jų yra penkios - Vokietija, Estija, Luksemburgas, Slovakija ir Estija - e, yra vertinamos kaip tenkinančios stabilumo rūgimo paktą. Trys iš tų valstybių - Vokietija, Niderlandai ir Luksemburgas - viršė vidutinės trukmės tikslus ir mes skatiname, kad jos pasinaudotų savo biudžetinę maršą, didintų investicijas. Uh, ir taip užtikrintų ilgalaikį viešųjų finansų stabilumą. Keturios valstybės globaliai tenkina, bendrai e, tenkina paktą - Airija, Latvija, Malta ir Austrija. Šiuo atveju nukrypimas nuo vidutinės trukmės tikslų yra mažesnis negu 0,5 procentai BVP. Tas nukrypimas ypač e, silpnas Lenki, Latvijos atveju. E, valstybė, su kuria valdys geriausiai pažįsta, ši valstybė tenkina skolos reikalavimus, e, tenkina taisyklės. 2016 metais Latvijos skola buvo numatyta 40 procentų nuo BVP. Tuo tarpu Maltos skola turėtų mažėti, nes dabar jį viršė 60 procentų ir 17 metais jį turėtų būti mažesnė negu 60 procentų. Austrijos atveju. E, E, suprantame, kad reikia atsižvelgti į pabėgėlių sukeliamas papildomas išlaidas, o Airijos atveju e, labai didelė įplaukų e, dalis yra susijusi su įmonių pajamomis ir ji, ta suma buvo panaudota papildomų skalų finansavimui. Šešios valstybės prevencinėme dosie kelia grėsmę, e, kad paktas bus pažeistas, kad pakto bus visiškai nesilaikoma. Tarptų valstybių yra Belgija, Italija, Kipras, Lietuva, Slovenija ir Suomija. Kalbant apie Italiją, mes pratesėme e, pabėgėliams skirtą nuostatą iki 2017 metų, dabar jie bus taikomi ne tik 15-16 metams, kaip buvo iš pradžių numatyta. Kodėl mes tai padarėme? Mes supratome, kad migrantų srautų intensyvumas nemažėja ir Europos taryba 16 metų spalio mėnesį pripažino, kad e, valstybės, kurios yra e, tarp pirmųjų priimančių migrantus patyrė didelius finansinius nuostolius, todėl mes nusprendėme, kad yra būtina imtis pa, taikyti papildomas finansinės priemonės, skaitant ir Italiją 2014 metais. Nes e, ta, vos ne, da, dar turime prisiminti, kad Italija išgyveno seisminės uh, stichinės nelaimės. Ir Italija, kaip aš jau sakiau, e, greičiausiai netenkins stabilumo ir augimo pakto reikalavimo, o dėl Suomijos ir Lietuvos e, jos abi reikalavo, kad būtų pritaikytas struktūrinių reformų straipsnis, Suomija taip pat reikalavo, kad būtų pritaikytas investicijų straipsnis ir mes įsivaizduojame, kad 2017 metų stabilumo ir augimo pakto reikalavimai jau bus tenkinami. Uh, O kalbant apie valstybės narės, kurios yra įtrauktos į taisomą į dosiją, e, turime išskirti Prancūziją ir Ispaniją. Prancūzija bendrai tenkina pakto e, reikalavimus, tuo tarpu Ispanija ir Portugalija e, greičiausiai jų netenkins. Prancūzijos atveju suprantame, kad padėtis greičiausiai pasikeis 2016 metais, yra daroma tokia hipotezė, tačiau pripažinkime, kad 2016 metais uh, uh, Mm, pastangos turbūt bus dedamos tik tai minimalios, tačiau rizika išlieka. Ispanijos atveju mes naują biudžetą e, nagrinėjome, prae, e, nagrėsim dabar, mes jį gavome tik tai penktadienį. Ir dar keletas žodžių e, dėl e, biudžetinių planų, kurių negavome iš Lietuvos. Mes tikimės, kad jie ateis labai greitai ir mes galėsime juos vertinti labai greitai. E, Mes e, kaip tik dabar pagal e, sutarties 126 straipsnio trečią dalį laukiame naujų ataskaitų iš e, valstybių, kurios nesilaiko skolos taisyklių, pirmiausia, galėčiau išskaityti čia Belgiją ir Italiją. Taigi, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, tokia būtų mano įžanga į 17 metų rudens paketo pristatymą. Aš mielai atsakysiu į jūsų klausimus ir papildysiu tai, ką pasakė Valdis. Labai ačiū <clears throat> vicepirmininkui komisijos. Dabar pirmas kalbės Burgert Balts. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi laiko lieka vis mažiau, kalbėsiu, kaip mano trumpiau, noriu padėkoti komisijos vicepirmininkui Dombrovskui ir komisijos nariu Moskovičiu už jų mintis. Man labai rūpė viena tema ir su ja yra susijęs mano klausimas. Daugumoje valstybių narių e, parengtos prognozijas yra per daug optimistiškos susijusios su struktūrinio deficito mažinimu ir ekonomikos augimu, palyginti su komisijos pateikiamomis prognozijomis, išskyrus kai kurias e, išimtis, tokias kaip Vokietija, Niderlandai, Estija ir Malta. Noriu paklausti, kodėl daugumo valstybių narių pervertina savo ekonomikos augimo galimybės, o e, kita vertus galbūt e, šiuos skaičius valstybės narės pasitelkė tam, kad e, kuo daugiau lankstumo išsiderėtų ir e, galėtų mažiau vykdyti prisimtus įsipareigojimus. Atsakymas. Iš tiesų padėtis yra tokia, kad komisijos prognozijos ir valstybių narių prognozijos susijusios su biudžeto sandaros planavimu ne visuomet atitinka Tačiau turiu pabrėžti, kad kažkokių didžiulių skirtumų mes nematome. Tačiau labai dažnai fiskalinis politikos vertinimai e, skiriasi, tačiau tik keliomis dešimtomis procentinių punktų dalimis. Nepaisant to, kuomet komisija vertina, ar valstybės narės atitinka stabilumo ir augimo pakto nuostatas, jie atsižvelgia į savo rengiamas e, prognozes. Pirmiausia, vertiname, ar pačios valstybės narės yra linkusios e, laikytis susibrėžtų fiskalinės politikos tikslų ir tarybos rekomendacijų, pristatydamas savo biudžeto mm, planus. Ir e, vėliau, kuomet komisija rengia savo nuomonės, mes atsižvelgiame į komisijos rudens ekonomikos augimo prognozes ir valstybės narės neturi jokių galimybių remti savo ekonomikos augimo prognozėmis ir pristatyti realią ekonominę situaciją geriau nei yra iš tikrųjų. Mas Moskovičiai, iš tiesų, pono Bals pastebėjimas yra pagristas, <clears throat> nepaisant to, pačios sutarties nuostatų ir jų gyvendinimo dėka mes taryboje finansų ministrų ir ekonomikos galime konstatuoti, kad tie netitikimai tikrai yra labai nežymus. Taigi konvergencijos rytyje yra pasiekta pažanga, o mes vadovaujamės savo parengtą metodologiją ir e, ji yra taikoma visoms šalims nepriklausomai nuo politinio ciklo nes kartais politinis ciklas gali turėti įtakos. Pavyzdžiui, noriu priminti, kad 17 metai bus metai, per kuriuos vyks nemažai rinkimų. Nepaisant to, vis tik tai tas skirtumas, kuris yra nedidelis, pabrėžia ir parodo, tiksliau skleidžia mūsų darbų kokybę. Pirmas perės, ačiū pana pirmininkė, pana vicepirmininkė, pana komisijos nary. Labai gražiai Nu, pristatėte tą situaciją, kuomet šalis jau e, išbrenda iš krizės ir nebekyla daugumai jų grėsmės nesilaikyti stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Ar e, dėl to nebūtų galima šiek tiek daugiau veiksmų laisvės suteikti, parengiant atitinkamas ekonomikos saugimo prognozes. <clears throat> Dar vieną klausimą noriu užduoti, kuris yra labai svarbus ir susijęs su jūsų rekomendacijos su eurozonos šalimis dėl uh, e, mm, sudarinto biudžeto. Tačiau noriu paklausti, kaip suderinti uh, ta komisijos, komisijos pageidavimus dėl biudžeto su valstybių narių pageidavimais. Ypač e, turint omenyje, kad e, šiuo metu iš krizės mes vis labiau išbrendame ir galbūt reikėtų <clears throat> siekti šiek tiek daugiau, patvirtinti tam tikras e, papildomas taisyklės susijusias su, su, pavyzdžiui, minimalia mėnesinė alga, kuri turėtų būti nustatyta atskirose valstybėse narėse. Noriu užduoti klausimą. <clears throat> Dėl uh, tos fiskalinės tarybos, kuri pristatė neseniai atitinkamus savo rekomendacijos nuomonės ir kaip jūs jas vertinate ir kaip galėtume į jas atsižvelgti. Dėl diagnozės e, ir galimybės e, daugiau veiksmų laisvės numatyti. Vertėtų paminėti kad <clears throat> ekonomika atsigauna, tačiau mes vis tik tai nemanome, kad reikėtų dabar švelninti reikalavimus, kadangi ekonomikos augimas vis dar išlieka pakankamai trapus. <clears throat> Ir todėl, kalbant apie atsakingą fiskalinę politiką, struktūrinės reformas, mes vis labiau Pabrėžime būtinybę mažinti pajamų skirtumus ir užtikrinti įtraukų ekonomikos augimą tam, kad žmonės pamatytų, kad tie makro, makroekonominiai skaičiai, apie kuriuos mes kalbame, atneša jiems apčiuopimų gyvenimo sąlygų gerėjimą. Ir e, apie tai mes kalbame taip pat ir e, specifinėse rekomendacijose šalims, e, pateikdami tinkamas rekomendacijas susijusias su pajamų neligybės mažinimu. Taip pat jūs kalbėjote apie minimalų darbo užmokestį, kitus susijusius klausimus, kadangi mes pastelgsime Europos socialinį ramsti ir jo kontekste bandysime ieškoti būdų, kaip išspręsti e, šias su socialinė politika susijusius klausimus dėl Europos e, fiskalinės e, valdybos ir kaip vertiname jos rekomendacijas, tai čia iškyla tam tikra problema, nes ši struktūra buvo sukurta tam, kad įvertintų tam tikrus komisijos veiksmus, tačiau pati komisija dabar tikrai negali vertinti savo veiksmų įvertinimo. Aš suprantu, kodėl jūs užduodate šį klausimą, tačiau mes turime laikytis atitinkamos institucinės sąrangos ir turime suvokti, kad Europos fiskalinė valdyba buvo steigta kaip nepriklausoma institucija ir turime uh, leisti jai įsibėgėti e, ir dabar būtų dar šiek tiek per anksti daryti kokias nors e, išvadas e, remiantis Europos fiskalinės valdybos paskelbtų pareiškimų. Vieną žodį norėčiau pridurti. Europos fiskalinė valdyba yra nepriklausoma, todėl būtų komentuoti jos darbą kol kas netinkama e, ir nereikėtų kliudyti šią organizaciją pradėti dirbti. Euro grupės pirmininkas taip pat kalbėjo apie tą bendrą fiskalinę poziciją. Ir jo pozicija atrodė būtent demonstruoti supratimą tam, apie ką kalbame mes, nes e, tai juk skirta bendram kolektyviniam interesui. Ačiū. Kora van Neubenhuizen. Ačiū. Pirmininkė, du klausimai. Prieš keletą mėnesių kai kurie kolegos ir aš pateikėme klausimą raštų komisijai. Tame klausime mes prašėme patikslinti jūsų, kokia tiksliai metodika ir analizė naudojama siekiant nustatyti, ar valstybė narė atitinka finansinės paramos sąlygas. Atsakymas buvo gana neaiškus dėja ir ten trūko esmės. Mums, ekonomikos komiteto nariams, svarbu stebėti finansinę paramą, kurį skiriame valstybėms narėjams. Ir todėl aš norėčiau užduoti dar kartą klausimą. Ar komisija gali paaiškinti, kaip ji įvertina, kaip laikomas e SN programų, kokia metodika ir analizė yra naudojama. Ir antras klausimas yra apie kitokius skaičiavimus. Jūs sakote, kad trys valstybės narės - Vokietija, Luksemburga ir, ir Niderlandai, kurios turi tam tikros fiskalinės radės, daugiau investuoti. Niderlandų statistikos e, agentūra apskaičiavo, kad jeigu tos trys šalis - Niderlandas, Luksemburgas ir Vokietija - panaudos visą fiskalinę erdvę, kuriems e, yra, tai sudarytų apie pusę jūsų siūlomo pusės procento BVP. Tai kaip jūs skaičiavote tuos 50 milijardų? Kokiais skaičiavimais ta suma pagrįsta? Dėl pirmojo klausimo. Dėl atitikties ESM programoms. Kaip žinote, ESM programų sąlygos nustatytos tarpusavio supratimo memorandume su atitinkama valstybė nare Šiuo metu yra tik tai viena narė, kuri turi šią programą, tai yra Graikija. Kitame memorandume ir numatytos sąlygos, jos po to patvirtina ESM valdyba, o komisija vertina atitikti, jeigu norite, papunkčiui. Kai kuris reikalavimai yra skaitmeniniai, jeigu fiskaliniai tikslai, kažkurie pirminio perviršio tikslai, kuriuos galima įvertinti ir juos vertinti taip pat pagal ekonominės prognozijas Graikijai. Yra elementų, kurie yra labiau kiekybiniai savo esme. Pavyzdžiui, pažangos vertinimas vykdant struktūrinės reformas, bet iš esmės mes e, vertiname kiekvieną punktą, kiekvieną sąlygą. Ar tai būtų kokybinis ar kiekybinis vertinimas. Ir vertinama, ar laikomasi tų sąlygų ir kokiu mastu. Be to, Mm. E, memorandumo, rengiantis memorandumo peržiūro, peržiūroms yra tam tikros gairės laiko prasme ir jos vertinamas, memorandumo vertinimas detaliau. Dėl bendrosios fiskalinės pozicijos. Pirmiausia, e, verta priminti, kad komisijos komunikatas ragina taikyti pozityvų fisk, pozityvę fiskalinę poziciją iki, iki 0,5 procento BVP. Tas skaičius atsiranda iš makroekonominio vertinimo. Tokia pozicija leistų panaikinti likusią produktivumo spragą eurozonoje. Aišku, kad rekomendacijas e, varsims narėms, mes netikime jokios skaičiaus dėl tos fiskalinės erdvės. Ir kiek kiekviena varsinė narė galėtų panaudoti tame kontekste, bet nu, gal Pieras gali papildyti. Vėlgi, 0,5 procentų skaičius turi būti traktuojamas kaip maksimumas. Ir labai svarbu, kad apie tai kalbėtumėm. Svarbu yra tai, kad mes aptarėm pačią koncepciją. Ir svarbu, kad mintis, kad turime dirbti su visa rauzona, buvo visiems primtina. Dabar išgyvename pereinamą etapą vis daugiau ir daugiau valstybių turi fiskalinę judėjimo laisvę ir jie pasinaudos. Taigi skaičiai nėra pagrindinis dalykas ir kai kurie skaičiavimai gal tik tai gali 0,25 procentų duoti. Yeah, 0,3-0,8, jei neklystų, buvo ar ne? Tarp 0,3 ir 0,8, paskui buvo nustatyti 0,5. Marisa Matijas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš dar ką nors pridurdama, noriu pasakyti, kad žinia apie struktūrinių fondų suspendavimo sustabdymą yra labai gera. Mes e, turim šiek tiek abejonių Europos komisiją. Man atrodo, kad dėl to iškils nemažai patikimumo problemų. Kalbame apie biudžeto planų analizę Daugelio atvejų tai yra viena iš Europos komisijos veikimo priemonių. Pateiksiu mano valstybės Portugalijos pavyzdį. Kai pasitraukė senoji vyriausybė, nebuvo nei vienos savaitės, kada, mm, kad nekiltų skandalas žiniuose apie e, visuomeninių e, sąskaitų manipuliavimą. Kalbame apie mokestinių pajamų manipuliavimą, apie E, pasipelnimą iš privatizacijos, o dabar kaip tik atskleista naujai, kad e, nacionaliniai audito rūmai paskelbė ataskaitą, e, kuriame yra sverkiama vieno iš pagrindinių bankų veiksmai. Tačiau taip, tas kritikuojamas bankas turi daug pažeidžiamų vietų, bet uh, E, daug rastumėt ir kitų panašių atvejų. Banef, pavyzdžiui. E, labai didelės išlaidos yra skirtos visuomeninėms reikmėms. Tai turi rimtų biudžetinių padarinių. Taigi, ką daro jūsų techninės komandos, nes niekas iš esmės nežino, ką jie veikia. Galiausiaigi e, finansų ministrai, kurie dalyvauja koregavimo ar perteklinio biudžeto procedūrose, uh, E, pateko į tas techninės grupės. Kaip mes galim tikėti, kad jie nėra samokslininkai organizuojant nusikaltimus prieš atitinkamų valstybių finansų sistemas. ES praranda patikimumą ir bandydama nuslėpti tokius nusikaltimus E, valstybių biudžetams, e, ji tiesiog praranda savo reputaciją. Galbūt techninės komandos turėtų dirbti tyliau e, visuomenės labui. Aš norėčiau patikslinti, kokiame kontekste mes ketinome suspenduoti struktūrinius fondus. Tai nėra susiję su vartojimu, fondų paskirstimu, įvertinimu, visai ne. Tai yra susiję su reikalais kurie yra susiję su stabilumo raugimo paktu, mūsų vertinimu. Ir aš galiu pasakyti, kad praeitą žiemą ir šią vasarą buvo priimti sprendimai dėl 2016 metų biudžetinių įsipareigojimų. E, Dviejopos pasiekmes e, turėjo būti vertintos. Pirmiausia, reikia pagalvoti apie uh, E, nuobaudų taikymą. Europos komisija galiausiai nusprendė, kad Ispanijai ir Portugalijai nuobaudų nereikia taikyti. Kita vertus, mes nusprendėme, kad turėtume pritaikyti kitą, labiau automatinį dalyką pagal taisyklės. Jeigu nėra laikomasi prisimtų įsipareigojimų, tų defective action, tai tada e, mes suspenduojame struktūrinių fondų ir investicijų fondų dalį. E, Ispanijos ir Portugalijos atveju buvo svarstoma, kaip elgtis, Europos parlamentos su tarpu vykdė struktūrinį dialogą su Europos komisija ir e, galų gale visi veiksmai susivedė į vieną dialogą su parlamentu, e, Ispanijos ir Portugalijos vyriausybių įsipareigojimai leido pasiekti e, veiksmingų priemonių 2017 metams. Ir dabar matome, kad dar kartą struktūrinių fondų valdymas mums nebuvo pagrindinis kriterijus. Viskas išplaukė iš biudžetinių įsipareigojimų, kuriuos prisėmė pati Portugalija. Ta pati galim pasakyti ir apie Ispaniją. Ir jie, būtent dėl to struktūrinių fondų suspendavimas yra nutrauktas. O mano tikrasis klausimas buvo dėl techninių komandų, dėl jų sudėties. Ir čia dar kartą mes atliekame vertinimo darbus, atsakingi kolegos, e, kurie dirba šioje srityje, net nekelia abejonių dėl pasitikėjimo. Aš Noriu pasakyti, kad struktūrinių fondų suspendavimas nebuvo su tuo susijęs. Okay, Laikas baigėsi. Gal jūs raštu galėsit jums e, pateikti klausimus, nes aš kaip suprantu, jūs šiai kitą temą kryptate apie išlaidų propagavimą ir jų kontro, kontrolę. Gal klausimas buvo nelabai aiškus, gal galit raštu jį pateikti, bet dabar reikia eiti toliau. But, but, uh, the... Taip, aš atsiųsiu raštu, bet mano tikras klausimas buvo visai netoks. Bet aš pasižymėsiu, kad jokio atsakymo nėra. Um. Sven Giegold. Sven Giegold. Well, first... Aš Pirmiausiai noriu pasakyti, kad palankiai vertinami šių sprendimų dėl struktūrinių fondų lėšų. Šis komisijos žingsnis yra priimtinas ir susijęs su biudžeto planavimu. Noriu tik paklausti, kuo, e, kokiais argumentais rėmėtės priimdami sprendimą dėl Italijos. Italijos biudžeto deficitas padidėjo, tuo pačiu metu Italija yra tokia padėtyje, kai e, jai e, būtų privalu taikyti atitinkamas valstybės skolos atveju galiojančias taisyklės ir jeigu jos būtų pradėtos taikyti, tuomet e, Italija patektų į <clears throat> tokią deflecijos padėtį ir e, reikėtų taikyti atitinkamas fiskalinės priemonės, tačiau taip nėra elgiamasi. Tuo pačiu metu esu sutrikęs dėl to, kad e, komisija vertina galimybės Italijai vykdyti bent jau vieno iš savo bankų rekapitalizaciją, nepaisant to, kad biudžete tam nėra jokių galimybių ir nepaisant galiojančių skirtingų taisyklių, komisija atrodo, kad sutiks su tokia e, prevencinė banko rekapitalizacija, nepaisant to, kad tai visiškai pažeidžia galiojančias taisyklės. <clears throat> Kaip Jūs galėtumėte man paaiškinti, kad dabartinės bankų sąjungos taisyklės ir e, <clears throat> kitos e, fiskalinės politikos taisyklės bus taikomos Italijai nes pagal dabartinius komisijos veiksmus aš negaliu to suprasti. Pirmiausiai, dėl Italijos e, fiskalinės politikos rezultatų komisija savo nuomonėje pabrėžia, kad Italijai kyla grėsmė nesilaikytis stabilumo ir augimo pakto Komisija nuolat įvertina, ar e, Italija laikosi atitinkamos pirmos taisyklės 26 dalies starties dėl e, valstybės skolos dydžio. Ir vertindami tiek Italijos, tiek kitų valstybių narių fiskalinės politikos rezultatus, e, mes e, vadovavome šią taisyklę. <coughs> Komet valstybės narėse yra vykdomi um, bankų gelbėjimo veiksmai arba panašus veiksmai. Iki šiol buvo nemažai tokių pavyzdžių, kuomet komisija tokio pobūdžio išlaidas laikė vienkartinėmis Ir anksčiau tokių atvejų pasitaikydavo kitose valstybės narėse. Vertina dabartinę situaciją Italijos bankų sektorijoje. Kaip jau minėjau, sakydamas į klausimus e, kuri buvo užduoti anksčiau. Komisija negali komentuoti su atskiriais bankais susijusiu atveju, tačiau mes palaikome glaudžius ryšius su Italijos valdžios institucijomis, kadangi manome, kad egzistuoja skirtingi būdai ieškant e, šios problemos sprendimo. Bankai gali ieškoti e, privačiame sektoriuje tam tikrų problemų sprendimų arba gali būti pasitelkta valstybės parama <clears throat> pagal BRD. E, Noriu tik patikslinti. <clears throat> Ar tos vienkartinės išlaidos banko paramai bus e, taikomos pagal valstybės skolos, e, valstybės skolą galiojančias taisyklės? egzistuoja tarpusavio sąsajos tarp stabilumo ir augimo pakto prevencinių nuostatų ir valstybės paramos pagal stabilumo ir augimo pakto mm, atitinkamas nuostatas bei nuostatų, kurios galioja e, pagal kurias yra apibrėžiama valstybės skola. Kant vienkartinę paramą, tai e, jos teikimo tvarka turi atitikti stabilumo ir augimo pakto nuostatas ir valstybės e, skolos apimčiai galiojančias taisyklės ir būtent e, tomis nuostatomis mes remiamės vertindami atitinkamus aspektus, kurie yra pasitelkiami rengiant mūsų ataskaitas pagal pirmojo straipsnio 23 dalį. Tačiau e, atitinkamai vertinimą pirmiausia reikia atlikti, tai nevyksta viskas automatiškai. Mes jums reglamento kopiją atsiūsime, 1, 4, 6, 7 ir galėsite gauti spūškio informaciją. Gunnar Hokmark dabar. Ačiū, ponė Berės. E, kuo daugiau informacijos mes girdime, tuo e, mažiau e, jos suprantame, tačiau <clears throat> E, kalbant apie lankstumą ir e, <clears throat> tam tikras e, fiskalinės politikos priemonės. Susidaro įspūdis, kad jeigu atitinkamos priemonės <clears throat> atitinka galiojančias taisyklės, tai nereikia jokių papildomų veiksmų. Tačiau kita vertus, tos valstybės, kurios laikosi biudžeto deficito ribamo nuostatų, vis dar neįsprendžia savo e, įsiskolinimų problemos, nepaisant labai žemų palūkanų normų. Valstybės narės nesugeba sumažinti savo biudžeto deficito, nepaisant to, kad skolų aptarnavimo sąnaudos yra pakankamai mažos. Taigi, ką jūs turite omenyje, kalbėdami apie teigiamas fiskalinės priemonės? Ar tai reiškia, kad e, e, valstybės narės privalo laikytis galiojančių taisyklių, arba bus jums leidžiama tų taisyklių nepaisyti, turint omenyje, kad jūs leidžiate kai kuriams šalims tų taisyklių nepaisyti ir nesimate jokių veiksmų. Ar jūs manote, kad jau pribrendo laikas e, mažinti biudžeto deficitą, nes šiuo metu palūkanų e, <clears throat> lygis yra pakankamai žemas ir dabar turime pasinaudoti įsiverčią galimybę, turint omenyje, kad palūkanos kažkada pakils. Kalbant apie biudžetą, niekuomet nesupratau, kodėl svarbiausias biudžeto išlaidas visuomet reikia finansuoti 103,1 procentų. Kodėl negalima būtų jų finansuoti 100 procentų? Galbūt galėtumėte man paaiškinti, <clears throat> kodėl norėdami paskatinti investicijas mes dabar turime pasitelkti uh, tokias uh, sudėtingas promilės. Atsiprašau, kad e, tokius sudėtingus klausimus užduoda tokiu vėliu, tokiu vėliu metu. Taip, klausimas e, vėlyvo vakaro, bet vis tiek svarbus. Pirmiausia, mes neleidžiame jokiai šaliai nesilaikyti stabilumo ir augimo pakto, aš tą turiu griežtai pasakyti, kai komisija buvo suformuota lakryčio mėnesį, mes iš karto parengėme komunikatą dėl lankstumo, kuris buvo patvirtintas 15 metų sausio 13. Šis komunikatas nėra susijęs su pakto keitimu, ne apie tai, kad negerbti pakto, tiesiog svarstama, kokios lankstumo priemonės yra pakte. Ir jos buvo naudojamos anksčiau. tačiau jos nebuvo naudojamas pagal teorinį ir praktinį, e, pra, pra, praktinį sistemą. Nei Valdis, nei aš, nei kiti kolegos niekada nepritars sprendimui, kuris e, apeina taisyklės. Tai pirma. Antra, galima sakyti, kad lakstumo priemonės per didelės, kad jų nereikia ir taip toliau. Tai yra diskusija, kurią mes suprantame, bet mano minėtos linijos mes tikrai neperžengėme, mes turime gerbti ir saugoti pas, e, sutartis, o ne jas keisti. Gal jūs norite pakeisti taisyklės, bet mes esame už tai, kad būtų laikomas taisyklių. Antra. Ką reiškia bendroji fiskalinė pozicija? Tai reiškia, kad mums reikia argumentuoti eurozonos lygmenių. Turime nepamiršti, kad ekonomikos ir pinigų sąjungoje skirta konvergencijai. Matome šiandien, kad e, yra divergencija priešingai. Trečia. Man atrodo, kad yra nuoseklų tarp viskas dėl to, ką mes sakome apie vidutinį lygmenį ir e, ką mes sakome apie atskirą šalis ką mes turime galvoje. Nereikia laikytis taisyklių per daug ar per mažai. Ir tai reiškia, aiškiai kalbant, kad tos šalis, kurios neturi manevro laisvės, bet kurioms vis tiek reikia konsoliduoti savo biudžetus, turi tai daryti ir turi laikytis visų taisyklių pačios, tačiau kitos šalis, kurios pasiekė per gerų rezultatų, jų rezultatai yra geresni negu jų e, vidutinio laikotarpio tikslai. Tai jie turi fiskalinę manevro laisvę ir mes švelniai jų prašome jas panaudoti investicijoms. Tai investicijoms į infrastruktūrą, taip pat skatinti privačias investicijas. Kaip paskelbė Junkerio planą, tai buvo ne vien, tai ne, ne, ne, vieš, ne, ne viešų investicijų projektas, o kiek galima daugiau privačių investicijų. Ir viešųjų, kai tik tai būtina. Ir e, žvengiant į balansą, tai matome, kad tai yra daugiausia privačios investicijos. Tokia yra mūsų organizacija. Tiesa, jeigu kalbėdami apie visuminius rodiklius, kalbėsime ne tik tai apie taisyklės, tai turėsime neigiamą arba recesinę fiskalinę poziciją. Ir mes nemanome, kad tokia situacija turėtų uh, būti vyraujanti e, Europos Sąjunga, turint e, ekonomikos atsigavimą, kuris yra per silpnas. Ačiū, Alfred Sand. Ačiū, mes visi čia dalyvavome demokratinėje politikoje. Taigi paskui, galutinis tikslas, testas to, ką norime pasiekti, e, būna tada, kai žmonės balsuoja rinkimuose ar referendumuose. Ir ką mes čia sakome dabar ir, ir kitur, daugiau stabilumo ir augimo pakto taikymo ir taip toliau. Nors daug kas, kas daroma šiame kontekste, paprastam piliečiui yra per sudėtinga suprasti. Ir žinoma, mes norėtume, kad mes e, stiklinę vertintume kaip pusiau pilną, tačiau e, rinkėjai su mumis nesutinka. Ir kalbant apie galutinius politinius testus, tai rezultatai prasti ir nematome išeities per trumpą laiką. Iš esmės, e, ekonomika pasakė per menkų rezultatų. Per ilgai buvo aklavietė politinė prasme Ispanijoje, kitose valstybės narėse du ministrai pirmininkai turėjo atsistatydinti, prezidentas turėjo išeiti iš politikos. Prie mūsų vartų yra populistai, gal net ir barbarai. Ar kaip politikai jūs esate patenkinti šiuo rezultatu? Ar nemanote, kad mums reikia, kaip galim greičiau, imtis prioritetų. Ar manote, kad Titaniko vedimas į Lietkalnius, naudojant pasenusias, galbūt ir sudėtingas priemonės, yra tinkamas kelias? Ačiū. Na, kai ką mes jau užsakėme pačioje pradžioje. Iš tikrųjų turime reaguoti į priešams rūpimus dalykus. Mūsų priešiai tikisi, kad makroekonominiai skaičiai, kuriuos aptarinėjame, atsispindėtų realiame jų gyvenimo ir jų pajamų gerėjime. Kitaip sakant, turime ekonomikos augimą daryti labiau įtraukiančių ir čia mes jau stipriname Europos semestro socialinę ir užimtumo dimensiją jau anksčiau, praėjusiais metais, o šiemet mes daugiau pabrėžiame e, pajamų neligybės klausimą, nes didelis pajamų neligybės lygis tarp be kitų dalykų būtent ir kelia tokį susierzinimą, nepastenkinimą ir populistų revanšą. Tai aš sakyčiau, kad jūs visiškai teisus. Mes turime reaguoti į priečiams rūpimus dalykus ir pateikti atsakymus, kurie juos tenkintų. Tačiau negalime teikti populistinių atsakų, nes augimas, fiskalinė, ekonominė politika turi būti tvari kitaip e, problemų turėsime dar didesnių. Dar vienas sakinys. Mes esame politinė komisija, o ne politizuota komisija, o ši diskusija labai politinė. Klausimas yra, kad taip įvyktų, kad e, stipriau ekonomika atsigautų, ar reikia daugiau ar mažiau Europos. Ar reikia gilinti e, ekonominę ir pinigų sąjungą, ar atsitraukti. Ir atsakymas yra gilinti ekonominio ir pinigų sąjungai, norime kurti konvergenciją. Todėl mes apie tai ir galvosime, rengdami Baltąją knygą, kuri turi būti pateikta Romos starties 60-osiams metinėms. Problema yra ne ta, kad eurozona kaip tokia kūrė recesiją. Tiesiog trūksta kai kurių priemonių, kad eurozona galėtų E, pasiekti geresnių ekonominių rezultatų. Iš tikrųjų, labai ačiū. Ačiū Valdžiui Dombrovskai ir Pierui Moskovičiui už vėlyvą, bet labai įdomų ekonominį dialogą. Baigiame šį posėdį. Kitas posėdis įvyks ketvirtadienį, sausio 12 dieną. Linkiu linksmų kalėdų ir laimingų naujų metų.